I got a signal that it will work. We test. Is there a translation into Italy? Italian? Wir testen nochmal. Es funktioniert jetzt. Jetzt funktioniert? Ja. Now it works? Okay, thank, thanks a lot. Keith, thank you. And now you can continue.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 and the Council to act and bring us one step closer to realising the huge potential of waterborne uh, transport in reducing both congestion in Europe and our CO2 emissions. Thank you. Keith Taylor, vielen Dank. Und der nächste Salvatore Pogliese. Sì. Grazie Presidente. Non credo ci sia molto da aggiungere a quanto detto dal relatore. Io credo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

Galime tęsti, techninės problemos išspręstos. Und wir kommen jetzt zu Investitionen in Beschäftigung und Wachstum. Dabar pereiname prie investicijų užimtumo ir augimo. Tai bus regi komiteto iniciatyva rengiamas E, pranešimas. Mūsų pranešėjimas, pranešėjas yra Kosmas Latovskis, nuomonės referentas. Jam žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjui. Už pateiktą tekstą daug laiko neturime, bet visgi pakeitimų nemažai pateikta. Ačiū visiems, kurie ką nors siūlėte ir labai tikiuosi, kad be didesnių keblumų galėsime patvirtinti savo nuomonės tekstą. Tema tikrai labai svarbi ir atkreipsiu dėmesį į kai kuriuos dalykus. Iš principo sutarėme, kad Europos struktūrinių ir investicinių investicijų fondų lėšos yra labai reikšmingas elementas, kuriant įvairią infrastruktūrą, e, siekiant papildyti kitus finansavimo šaltinius, e, taip pat vykdant net ir tarp valstybinio pobūdžio infrastruktūros projektus. Daugelis e, pakeitimų, pasiūlymų pabrėžia, kad EFSI reikėtų kiek įmanoma geriau pritaikyti strategiškai ir taip pat sakoma, jog reikia spręsti susidariusias problemas didžiuosiuose miestuose. Kai kur atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikia geriau koordinuotis centrinės valdžios institucijoms ir vietos koordinavimo centrams ar punktams. Tai yra iš tiesų svarbu, kad jau planavimo fazės metu būtų koordinuojamasi tarpusavyje ir komisijai čia tenka irgi nemenkas vaidmuo, kadangi ji koordinuoja finansinių lėšų skirimą. Ir be abejo, norime, norime, kad lėšos nebūtų švaistos, o būtų panaudojamos tinkamai. Pagal daugiametę finansinę programą siekiame to paties lėšų kiekio, kad būtų galima tęsti pradėtus darbus. Ir ES visur, taip pat e, dar turint galvoje pietų ar rytų Europos regioną, yra kai kurių geografinių infrastruktūros yatumų ir atokesnių vietovių kur reikalingi įvairūs projektai susijęs su infrastruktūra, transporto mazgais. Tokiose vietovėse tai yra labai brangu. Taigi šio fondo lėšas galime naudingai pasitelkti. Ir būtų gerai, jeigu būtų įtraukiami tos procesus, įtraukiamas į tos procesus ir mažosios ir vidutinės įmonės. Komisija dar reikėtų paraginti dirbti taip, kad biurokratija netaptų svarbesniu aspektu negu kad patys projektų tikslai. Taigi labai tikiuosi, kad rytoj balsavimas bus palankus šiam tekstui. Ačiū.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 dabartinis metas, kai norime pasiekti, jog EFSI lėšos būtų panaudojamos dar geriau ir kad būtų prisimama ir atitinkama atsakomybė už vykdomus projektus. EPP frakcija galės paremti 12 išteikiamų pasiūlymų. Vienas ar du Du pakeitimai. Alessander ir Hidalgo yra problemiškesni, kur yra kalbama apie vietos valdžios institucijų vaidmenį, kalbant apie investicijas į vietos transporto tinklus. Suprantame, kad čia keblumų yra, bet nereikėtų pernelik skubėti ir verstis per galvą. Ir nereikia į viską per daug supaprastintai žiūrėti. Komisija, aišku, daug gali kalbėti apie virus fondus, įsiskolinimą ir panašiai. Bet jeigu galvosime apie būtinus atlikti mokėjimus. Tai, tai jau yra komisijos darbas, užduotis ir, ir ji laikytis. SRD frakcijos pasiūlymų nelabai galiu vertinti teigiamai, gal jie nėra visai visi blogi, bet vis dėlto dėl jų abejojame. Ačiū. Ponas Artuk, noriu pristatyti Noriu pristatyti Jums Kristi parengtą poziciją. Na kągi, kolegos, aš norėčiau keli žodžius pasakyti Kristina vardu apie šį pranešimą. Pranešimas yra žingsnis teisinga linkme ir jame tikrai yra numatyta įdomių minčių, Bet aš vis tiek norėčiau išsakyti šešis ar septynis e, e, klausimus. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie tai, ar galima būtų naudoti ES struktūrinius e, fondus tam, kad galima būtų užtikrinti miestų plėtrą ir taip pat užtikrinti, kad būtų gyvenime tvarios miestų plėtros pro, projektai. Taip pat labai svarbu yra užbaigti tarp valstybinius transporto tinklus. Uh, Yra dar teigiamų dalykų, pavyzdžiui, kalbame apie socialinę ir teritorinę sanglaudą ir apie būtinybę susijęti visus tikslus geriau ir taip pat atsižvelgti į regionius ypatumus. Tačiau, kai kalbame apie kelių transportą, čia mes norėtume atkreipti sudėmesį į du svarbius dalykus. Pirmiausia, yra svarbu yra pabrėžti, kad e, finansinių priemonių svertoje e, veiksnys yra pernelik mažas arba net visiškai jis nėra pastebimas transporto e, sektoriuje. Ir tai nėra gerai ir tai trukdo mums naudotis strateginių investicijų fondo lėšas. Antra, mums taip pat reikėtų daugiau finansinio lankstumo tam, kad galima būtų geriau pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis. Mūsų komitetas turėtų užimti aiškę poziciją šio klausimo, nes mes visi žinome, kad investicijos į tvarę transporto infrastruktūrą reikalauja viešojo sektoriaus pastangų. Būtent viešasis sektorius turėtų tuo rūpintis, nes privačiam sektoriui tos investicijos dažnai nėra pakankamai patrauklios. Dėkuoju, Dominik Rikė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau taip pat padėkoti mūsų pranešėjui ir dėkuoju už tai, kad jis su mumis bendradarbiavo ir aš galiu pasakyti, kad mes iš esmės pritarsime daugumai parengtų kompromisų, bet vis tiek mes norėtume pateikti kelis pakeitimus nes mes matome, kad kuriais klausimais gali, formuluotės gali būti tokios uh, subtiti, subtilesnės. Ir panas Vandenkamp iš esmės jau kalbėjo apie tos svarbius dalykus ir kalbėjo apie valstybinarių biudžeto politiką ir bendrą lėšų panaudojimą. Ir aš manau, kad čia reikėtų vieną vertus nepamiršti, apie ką kalbame šiame dokumente ir pabandyti nepamiršti, kad kai kurie klausimai yra labai sudėtingi, kai kurie yra susiję su tam tikrais uh, transporto rūšimis. Taigi da, čia mes gal dar ne visai pritarėme, bet iš esmės pritarėm tam, kas yra pasiūlyta ir džiaugiamės, kad pranešėjai daug dėmesio skiria tam, kad finansinės priemonės, finansinės priemonės reikia geriau derinti, pavyzdžiui, regioninės plėtros fondo finansinės priemonės reikia derinti su specialiųjų fondų lėšomis. Tai yra svarbu. Yra dar vienas techninis dalykas, tai yra lėšų valdymas. Ir čia galime kalbėti apie finansinį reglamentą, nes kai ką reikėtų peržiūrėti finansų reglamente ir iš esmės šie klausimai nepatenka į šių dokumentų taikymus rytį, todėl aš apie tai daug ir nekalbėsiu, bet jums yra žinoma tikriausiai, kad finansinį reglamentą draudžiama naudoti kai kuriais atvejais ir, pavyzdžiui, e, tai, e, tai gerai žinoma transporto sektorėje ir mūsų biudžetų ir uh, biudžeto kontrolės komitetai turėtų tuo susirūpinti. Trečias dalykas, pranešėjas visiškai teisingai daug dėmesio skiria nacionaliniams planams ir kalba apie tai, kad reikia vertikaliai gilinti bendradarbiavimą tarp, e, bendradarbiavimą tarp įvairių subjektų. Ir e, Tai pasakytina tiek apie da, e, miestų mazgus, tiek apie tarpvalstybinės jungtis. Čia gal galima būtų paieškoti, gal galima pa, būtų pasiginčyti dėl kai kurių šio dokumento aspektų, bet iš esmės mes galėsime pritarti šiam dokumentui. Mich, dass, uh... Ačiū. Ir net nustebau, kad Dominikas e, Rikė nepaminėjo tą 800 km spragos tarp Bruselio ir, ir Valenceno bet yra kaip yra, toliau žodį suteikiame kitų frakcijų atstovams. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes da, ilgai, aš ilgai nekalbėsiu, nes iš esmės da, da, Manome, kad šiame dokumente išdėstytos yra protingos, mums tinkančios mintis ir aš norėčiau tik tai išsakyti vieną pastabą, kuri yra aktuali ir šiandien ir ko gero jį bus aktuali ir ateityje. 16, 16 straipsnėje kalbama apie atvirą duomenų platformą ir visiems labai įdomu sužinoti, kaip bus naudojamos lėšos. Ir per šį programavimo laikotarpį mes galime jums pirmą kartą pasakyti ne tik kokiems sektoriams bus skirti e, pinigai, pavyzdžiui, kiek milijardų bus skirta kiekvienam sektoriui, bet ir galėsime pirmą kartą nurodyti, e, kiek kilometrų kelio buvo nutiesta, koks yra kaip buvo pagerintas tvarumas ir taip toliau. Ir dabar jau tą informaciją mes turime ir pagal regionus, ir pagal programas, ir pagal valstybės narės. E, taigi mums dabar yra žinoma, kiek per septyniarių metų laikotarpį ketinama sutaisyti, nutiesti kelių. Ir tai yra svarbi informacija, aš manau, ji gali būti naudinga jums, kai jūs lankote savo valstybės narėse, savo rinkimo apygardose, nes jūs gal savo akimis ten galite pamatyti, kaip yra gyvendinamos visos šios programos. Ir šioje atviroje duomenų platformoje galite rasti visus šios duomenės ir uh, E, galite stebėti pažangą gyvenant įvairius projektus. Ačiū. Transporto komitete balsuojame rytoj, o regi komitete dar nelabai žinome tiksliai, bet lapkritį liktai. Atleiskit. Žinoma, Kosmozatovskį dar kartą, kaip pranešėjas. Iš tikrųjų nebeturiu ką, be pridurti viskas buvo pasakyta. Rytoj, rytoj balsuosim. Rytoj. O šiaip Ačiū, kad kalbėjot vokiškai, net nereikėjo man dėtis ausinių. Taigi, rytoj balsuojame čia, o reikia komitete tikriausiai arba lapkritį, arba kažkada vėliau, o gruodį balsuosime plenarinėje sesijoje. Kitas darbo atvarkės punktas - metinė ES konkurencijos politikos ataskaita, tai yra ECON komiteto pranešimas ir nuomonės referentė Žaklin Foster. ŽKR frakcijos, jos nėra šiandieną čia. Taip, jos nėra, ji nespėjo į lėktuvą, bet aš ją puikiai pakeisiu, manau. Taigi, ponė Zlatovskiai, ji ruošiasi angliškai kalbėti, taigi ir aš angliškai perskaitysiu. Kalbėdamas apie pranešėjos parengtą nuomonę. Ji norėtų pasakyti, kad vis dar tai egzistuoja reglamentavimo techniniai ir e, finansiniai barjerai, kurie trukdo gerai funkcionuoti vidaus rinkai ir trukdo mums skatinti konkurenciją. Ir todėl reikėtų parodyti daugiau politinės valios, ją turėtų parodyti ir komisija, ir valstybės narės, tam, kad galima būtų realiai užbaigti kurti vidaus rinką transporto sektoriuje. Dar vienas svarbus dalykas, apie kurį kalbama e, šiame dokumente, tai yra skaitmininės technologijos pažanga ir jos pritaikymas transporto sektoriuje. Pranešėja mano, kad reikia suprasti, kad šios naujos technologijos suteikia naujų galimybių kurti naujas darbo vietas ir teikti naujas paslaugas vartotojams. Be to, pranešėja džiaugiasi tuo, kad Europos komisija e, dabar e, yra pasiruošusi pradėti dėrybas dėl išorės e, rinkų aviacijos sektoriuje, nes tai, tai yra labai gerai, nes tai ne tik atvers mums naujas rinkas, bet ir suteiks naujų galimybių aviacijos sektoriui. Taip pat padės mums sukurti darbo, naujų darbo vietų ir, ir teikti daugiau paslaugų vartotojams. Be to, dokumente labai aiškiai kalbam apie tai, kad būtina yra užtikrinti vidaus uh, rinkos integralumą tam, kad galima būtų užtikrinti atvirą ir sąžiningą konkurenciją visuose transporto sektoriuose. Dėkoju. Ačiū, puikiai angliškai perskaitėt, viską supratom. Ir dabar ponas Vanderkamp vėl. Dėkui, ponė pirmininkė. Dar kartą turiu pasakyti, kad kalbu mm, pono Selinį vardu. Jis irgi vėluoja į posėdį, yra pateikęs savo komentarų. Noriu padėkoti poniai Foster ir, ir kitiem, kitiem pranešėjam už šią nuomonę. E, nuomonės tekstas labai geras. Minimos sumos tų investicijų, kurių trūksta. Turime didinti Europos konkurencingumą ir ponios Foster nuomonė yra e, puikiai parengta. Kai kurie dalykai, kurie yra šioje nuomonėje, yra dažnai minimi spaudoje, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus reglamentas, kuris atvers paslaugų rinką. Ir vyksta diskusijos dėl to, kaip apibriežti viešasias paslaugas, uostų paslaugas. Ir kaip atskirti viešasias ir neviešasias paslaugas. Mm, konkurencingumas, pažiūrėjau, uostų sektoriuje auga. Kelių mm, dokumentų paketas skirtas vežimo keliais rinkai. Kol kas e, reikia pabrėžti, kad šiame sektoriuje labai didelis socialinis dempingas. šiame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo sąlygos labai skirtingos. E, esame baigę geležinkelių dokumentų rinkinio techninę dalį ir rinkos dalį. Ir galbūt prisimenate, kad buvo balsuojama prieš šiuos tekstus žaliesiam, jie buvo neprimtini. Bet žiūrint iš techninės pozicijos tikrai yra padaryta pažanga. Šiandien svarstėme ekonomikos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų naudojimą, Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Europos strateginių investicijų fondą. Taigi šiame sektoriuje yra įvairių investavimo galimybių. Žiūrint iš ekonominių pozicijų, turim nebijoti konkurencijos, bet turime būti susitelkę. Ponas Selinį Taip pat kalba apie valstybės pagalbą, kuri prilyginama su Damoklo kardu. Ta galvoja ponas Selinį ir tikiuosi, kad jis su ponia Foster e, galės dvišalių pagrindų apsitarti ir susitarti. Dėkoju Ponas Ertug, aš noriu atsiprašyti e, ponios Topardėl šešėlinės pranešėjos vardu. SND frakcija ir e, šešėlinė pranešėja pritarė ketvirto punkto e, nuostatoms dėl skaitmeninių technologijų pažangos transporto ir turizmo sektoriuose bet mm, noriu pabrėžti, kad kitose punktuose neskiriamas pakankamas dėmesys socialiniam aspektui. E, transporto bendrosios rinkos sukūrimas neturi mm, pakengti socialiniams teisėms tų žmonių, kurie dirba šiame sektoriuje ir turi nepabloginti šio sektoriaus paslaugų. Taigi, uh, trečiame punkte reikia pabrėžti, kad svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp naudos verslui ir m, mm, darbuotojų transporto sektoriuje apsauga, apsaugos. Transporto sektorius. Uh, Transporto sektoriuje uh, turime nemažai pavyzdžių, kai rinkos atverimas reiškia didesnį darbuotojų, didesnį darbuotojų išnaudojimą. Uh, Septintasis punktas. E, čia kalbama apie vienašališkai valstybių narių taikomas priemonės ir mes manytume, kad reikia pabrėžti, kad būtinas didesnis ES valstybių narių pastangų koordinavimas ir parlamentarai, mm, balsuodami dėl socialinio dempingo, pasisakė dėl kelių agentūros teigimo. Dėkui, toliau Pavelas Telička pirmininkė, aš nieko nepakeičiu šiandien, aš kalbu savo vardu. Kalbant apie nuomonės projektą, noriu pasakyti, kad e, projektas yra geras, e, kryptingas, nesikiša į, neįlenda į kitų komitetų kompetencijos sritį ir taip pat pritarčiau tam, ką sako ponė Foster. Turime turėti politinės valios e, kurti, užbaigti transporto vidaus rinkos kūrimą. Nes e, jinai taip pat teigia, ir tam aš pritariu, kad esami teisės aktai nėra tinkamai įgyvendinami. Turime sukurti vienodą žaidimo taisyklės e, tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad sąžininga konkurencija turi būti šiame sektoriuje ir čia turime atskirti protekcionizmą nuo vienodų žaidimo taisyklių. Tam irgi pritarčiau. Ir galiausia noriu pasakyti, kad pateiksiu keletą pakeitimų. Jie bus susiję su sąžininga konkurencija, atspindės taip pat naujausius teisėkuros pasiūlymus dėl pašto paslaugų ir dėl bendro naudojimo ekonomikos. Bet šiaip noriu pabrėžti, kad e, praktiškai viskam galiu pritarti, ką ponė Foster siūlo. Dėkui, toliau Mėja Kilen. Dėkui, pirmininkė. Aš nepavėlavau, kalbėsiu suomiškai savo vardu. Noriu padėkoti pranešėjai Foster už nuomonės projektą, nors šią temą frakcijos parlamente laikosi įvairių nuomonių. Noriu pasakyti, kad pranešėjos metodas yra sėkmingas, nors negaliu viskam šioje nuomonėje pritarti. Kai kalbame apie tarp valstybinę veiklą, e, konkurencija yra įvairialypė. Pavyzdžiui, aviacijos sektoriuje konkuruoja ES ir trečių šalių vežėjai parlamentas laikosi protekcionizmo e, principo, nori ginti ES įmonės, kalbant apie darbuotojų apsaugą. Tai čia turime mm, siekti ją užtikrinti, kalbant apie kelių transportą yra įmonės, kurios turi natūrales monopolijas, o dabar e, teisės aktai tas monopolijas nori panaikinti, bet e, tai reiškia, kad nebūtinai ateitie bus aiški situacija šioje rinkoje. E, transportas atsidūręs ant skaitmenės revoliucijos slengščio ir kol kas tiksliai neaišku, kaip tas sektorius vystysis. Konkurencija nėra būdas į laimę, nėra tai ir kelias į pragarą. Mes kaip teisė kuros institucija turime užtikrinti, kad įstatymai šioje srityje būtų aiškus ir nuspėjami, ir būtų taikomas vienodas požiūris į visus šios rinkos dalyvius. Transporto sektoriaus tikslas yra tarnauti klientam. Taigi, primdami sprendimus turime užtikrinti vienodas, turime užtikrinti tokias darbo taisyklės, kad teiktume kuo geresnės paslaugas klientam. Dėkui toliau. Žodis ponui Taylor, kuris irgi mm, išdėsti savo, nu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Gaila, kad e, Džeki nėra šiandien mūsų posėdėje. Aš manau, kad vienintelis būdas užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodas taisyklės transporto sektoriuje yra atspindėti kiekvienos transporto rūšės tikrus kaštus. Ir čia siūlau mm, stipriau suformuluoti pilnąją pirmąją dalį. Džeki čia prašo, kad konkurencija būtų atvira ir sąžininga o mes turime atsižvelgti į kiekvieno transporto m, mm, tipo realiuosius kaštus šiltnamio efektų sukeliančių dujų, taršos, klimato apsaugos ir saugumo kaštus. Dabar į šiuos kaštus nėra atsižvelgiama ir dėl to neturime ir vienodų e, e, taisyklių ir atviros ir vienodos konkurencijos teisingas transporto apmokestinimas galėtų paskatinti pereiti prie tvaresnių transporto rūšių naudojimo, tokių kaip kelių transporto, geležinkelio transporto ir leisti užtikrinti tų transporto priemonių mm, tvaresnį naudojimą. Paimkim, pavyzdžiui, aviacijos sektorių kuriame e, pastebime labai didelį tiesioginių ir netiesioginių subsidijų kiekį. Aviacija atleista nuo e, PVM mokesčių ir kitų mokesčių, kurių vertė būtų 43 milijardai eurų į metus, kurie nepatenka į valstybių narių biudžetus ir neleidžia pereiti prie tvaresnių uh, transporto rūšių, sąlygoja neskaidrę, nesažiningą konkurenciją. Sveikinu praėjusią savaitę susitarimą e, generalinėje asamblėjoje, IKEOS, e, e, IKAO generalinėje asamblėjoje. Tai turime vis tiek neužmiršti, kad aviacijoje taikomi mokesčiai turi būti veiksmingi ir paremti rinką visi tarptautiniai skrydžiai iš ES ir į ES nuo 17 metų turi patekti į apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. Aš planuoju pateikti pakeitimų, kurie atspindės mūsų požiūrį, inta trūkumus, taip pat kai kalbame apie tai, kad teršėjas moka, turime čia už, neužmiršti socialinio dempingo ir vartotojų teisių. Lucy Anderson. Thank, thank you, Chair. Um, well... Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu daugam iš to, ką pasakė kolegos. Aš manau, kad labai svarbu yra Daugiau dėmesio skirti socialiniams klausimams ir ypač užimtumo klausimams svarbu yra pabrėžti mūsų rengiamose nuomonėse, kad e, svarbu yra užtikrinti, kad nebūtų siekiama vis, e, primesti mažiausią įmanomą e, atlyginimą. Bet to man atrodo, kad pamirštama kartais, kad transporto sektorius yra privalomas. A, a, jis yra, e, tai yra nesijama mūsų ūkio dalis, e, jis yra, būtin, jis yra būtinas žmonėms tam, kad jie galėtų uh, dirbti. Praeitais metais parlamento tarnybos at, atliko tyrimą, kuris parodo, kad egzistuoja ryšys tarp socialinės įtraukties ir viešojo transporto paslaugų. Ir negalima čia visuomet kalbėti apie konkurenciją Komisija šių metų pradžioje taip pat paskelbė vieno tyrimo rezulta, rezultatus, kuriame buvo kalbama apie viešasias sutartis transporto sektorėje. Ir tas, tie tyrimo rezultatai labai aiškiai parodė, kad nuo 2008 metų keliose valstybėse narėse da, buvo susidurta su rimtomis viešo transporto problemomis dėl to, kad jam nebuvo, šiam sektoriu nebuvo teikiama pakankama parama. Aš negaliu sakyti, kad aš nepritariu tam, kas parašyta šiame dokumente ir man labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta ši uh, diskusija, ši diskusija, bet aš manau, kad tą dokumentą tikrai dar galima būtų patobulinti. Jens Nilsen toliau. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau ripti jūsų dėmesį į socialinius šio klausimo aspektus, nes jie yra nepaprastai svarbus. Ir mes žinome, kokia yra daugumos nuomonė ir tai be abejo da, yra spindėta da, šiame dokumente. Yra dar vienas dalykas, jis yra susijęs su struktūrinė e, investicijų fondo lėšomis, kurias reikėtų kuo geriau panaudoti. Mes e, turėtume daugiau dėmesio skirti ilgalaikiam planavimui. Tai būtų labai svarbu, ypač kai kalbame apie turizmą. Turizmo sektoriui reikia da, surasti investicijų. Ir investicijų fondas ir regioninės plėtros fondo uh, lėšos negali būti naudojami finansuojant tuos pačius projektus. Ar iš tikrųjų da, taip turi būti? Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad galima būtų apjungti visas turimas priemonės, siekdami strateginių tikslų, siekdami skatinti augimą ir kurti naujas darbo vietas. Ir aš pateiksiu atitinkamus pasiūlymus raštu. Ačiū, dar aš esu pats sąraše, jau 12 metų dirbu Europos parlamente ir kai kalba pasisuka apie principus, pavyzdžiui, vartotojas moka, internalizavimo, kaštų internalizavimo principai, visuomet visos šalis tuomet sutarė ir laikosi vienos pozicijos. Tačiau, jeigu pažvelgsime į transporto sektorių ir išgirsime, kalbant, pavyzdžiui, transporto mm, srities atstovą iš mm, E, krikdemų partijos, Vokietija konkrečiai, tai visuomet yra kalbama priešingai ir visuomet numatomos nuolaidos e, įvairiausios e, vieniems, o kitiems sudaromos žymiai sudėtingesnės sąlygos veikti ir didesnė našta perkeliama. Iš tiesų, komisija beveik visada susifokusavusi ties, e, pavyzdžiui, sausumos transportu, e, kelių eismu, laivybą, dar kitais sektoriais, bet jeigu juos tarpusavį palyginsime, nelabai ką bendro rasime. Pavyzdžiui, 30 milijardų eurų aviacijos sektoriuje papildomi e, kaštai, nes už nes aviacijos įmonėms nėra numatyta mokėti tam tikrų mokesčių, kai tuomet e, geležinkeliai ir, ir jų klientai, vartotojai susimoka už tai patys e, savo kaip mokesčių mokėtojų pinigais. Taigi kaip traktuoti tai, kai principai, dėl kurių sutarėm, nėra gyvendinami transporto srityje. Taigi galbūt e, generalinio konkurencingumo reikalų direktorato atstovai mums padės į šios klausimus atsakyti, prašome. Wir haben drei Menschen von der DG Trys atstovai iš e, konkurencingumo generalinio direktorato. Matau, kad tarpusavį tarėsi, kasgi perims žodį. Prašau greičiau sutarti ir galėsime dirbti toliau. This question does not seem in the first place a direct. Na, šis klausimas iš tikrųjų nėra tiesiogiai susijęs su konkurencija nes iš esmės e, čia galima kalbėti apie valstybės pagalbą, apie subsidijas, kurios galėtų prieštarauti galiojantiems teisės e, aktams, bet e, iš esmės tai yra valstybių narių kompetencija. Kai kuriuose sritise mes stengiamės kovoti su mokesčių vengimu, bet iš esmės šią sritį reglamentuoja valstybės narės ir mes nedalyvaujame šiame, šioje srityje, nesijimėme jokių veiksmų. Ar galiu tik atkreipti dėmesį trumpai tai, kad Vokietijoje, pažiūrė, taip, kad iš 23 oro uostų 17 dirba nuostolingai ir tęsia veiklą ir toliau tik dėl to, kad yra valstybės remiami. Bet, pavyzdžiui, E, geležinkelio jungtis tarp Berlyno ir Bratislavos e, buvo panaikinta dėl to, kad čia nebuvo gauta užtektinai valstybės paramos. Taigi negalima vienos ryties remti, kitos ne. Ir žinau, kad, kaip, kad e, pavyzdžiui, Hano oro uosto atveju ėmėtės veiksmų ir, ir gerai, kad tą padarėte, kitų oro uosto atveju ne. Tai kaipgi yra, kad vienur darote vienaip, kitur kitaip. Kadangi užsiminėte apie oro uostų pavyzdį ir aviacijos susisiekimą, tai galiu pasakyti, kad jau apie 20 metų liberalizavimo principas čia galioja. Ir Halle Leipzigo oro uosto reikmėms buvo tam tikromis aplinkybėmis e, numatyta valstybės parama ir mes 2014 metais sureagavome, parengėme gairias atitinkamas, užsiminėm apie beveik šimtą atvejų nuo Ispanijos iki, iki Lietuvos, iki Baltijos šalių. Aptarėme tos pavyzdžius ir projektus galimus. Pereinamasis laikotarpis yra 10 metų, kai galima, galima remti įmonės. Taigi suteikite mums šiek tiek daugiau laiko dar veikti. Mes pradedame jau kažką daryti, tik reikia pripažinti, kad e, šiek tiek pavėluotai gal pradėjome. pirmininkė kad būtų aiškiau ir tiksliau visiems. Į jūsų klausimą buvo atsakyta, bet gal išklausykime ir komisijos poziciją dėl nuomonės e, projekto teksto, nes apie jį komisija regis nekalbėjo. Kaip tik ir norėjau sakyti, kad komisija tikrai, manau, pasirengusi ir į tai sureaguoti. Nežinau, kas dabar kalbės, bet mes su nekantrumu laukiame komisijos pozicijos dėl parengto teksto teksto ir dėl ką tik vykusios diskusijos to klausimu. Jums žodis. Okay, I'm DG Competition and not the Commission. Aš e, galiu kalbėti konkurencijos generalinio direktorato vardu, o ne visos e, e, komisijos e, vardu. Aš pritariu tam, kas čia yra parašyta ir aš galiu Jūs paraginti kuo skubiau pritarti ketvirtajam geležinkelių paketui. Geležinkelių sektoriuje tikrai daug, dar daug ką galima būtų padaryti, ypač kertant valstybės uh, sienas ir valstybės narės ir galbūt Europos parlamentas turėtų paskubėti tam, kad kuo skubiau priimtų reikimus teisės aktus. Na ir po komisijos Dar kartą suteiksime žodį Kosma Vatovski, kuris pakalbės už Jacqueline Foster. Ačiū už visas pastabas. Ačiū ponios Foster vardu. Ir be abejo lauksim diskusijos, kuri dar vyks. Ačiū. Taigi, terminas pateikti pakeitimų pasiūlymus yra spalio 13 diena. Lapkričio 10 balsuosime transporto reikalų komitete, o ekon komitetas balsuos gruodžio 5, o plenarinėje sesijoje data dar nenumatyta, kada balsuosime. Bus paskelbta vėliau. Tada einame toliau. Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Boguslavas Liberatskis yra pranešėjas, nuomonės referentas. Jo irgi nėra salė, jau beveik pripratom. Uh, prie tokio darbo režimo. Šiandieną Liusi Anderson jam atstovaus. Well... Dėkoju. Labai džiugiuosi, kad Boguslavas Liberaskis paprašė mane pristatyti jums parengtą savo nuomonės projektą dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos. Gerbėjai kolegos, Europos investicijų bankas. Uh, visuomet e, e, finansavo transporto infrastruktūros projektus, kurie yra reikalinga tam, kad galėtume turėti bendrą rinką. Ir Europos investicijų bankas nemažai daro, prisidėdamas prie darbo vietų kūrimo. Ir e, tą žinau už savo patirties Londone. Tačiau be Europos investicijų banko galima būtų finansuoti transporto sektoriaus investicijas iš įvairių kitų uh, uh, priemonių. Pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonė iš sanglaudos ir struktūrinių fondų. Labai svarbu yra tinkamai koordinuoti komisijos valstybių narių ir Europos investicijų banko veiksmus. Reikia taip pat remtis, kaip savo kolega, ir ten uh, transeuropinio uh, transporto tinklų uh, uh, reglamentu. Be to kolega kalba apie tai, kad e, Europos investicijų bankas e, teikia dažniausia paskolas ir tuomet e, privačiu, priva, privatiems investuotojams jis yra patrauklesnis, nes jie gali taip pat ir suteikia jiems daugiau galimybę uždirbti uh, pelno, tuomet, kai sąjungos struktūrinių fondų ir Europos e, infrastruktūros tinklų priemonės projektai yra gyven, finansuomi pagal kitą struktūrą, kuri yra mažiau patraukli. Bet to kolega mano, kad Europos investicijų banko finansuojami projektai turėtų būti, naudojo, būtų naudingi ir senoms ir naujoms valstybėms narėms. Be to reikėtų daugiau dėmesio skirti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystai. Čia reikėtų patobulinti teisinę aiškumą Tai būtų naudinga visiems projektus dalyvaujantiems subjektams. Be to, reikėtų užkirsti kelią tam, kad taisyklės nebūtų netinkamai interpretuojamos arba skirtingai interpretuojamos ir kad tai nesukeltų problemų. Be to, ponas Liberatski mano, kad reikėtų taip pat toliau daugiau dėmesio skirti minėtiems fondams ir investicijoms į infrastruktūrą. Met vele handicaps, eh, omdat iedereen op reis is, respectievelijk andere eh, bezig. Šiandieną kalbu jau ne pirmą kartą, kadangi tikrai nemažai problemų transporto sektoriuje yra Ir norėjau pirmiausia padėkoti poniai Anderson ir ponui Liberatskiu už labai aišku nuomonės projektą. ir iš nuomonės teksto matyti, jog įtraukti ir tie dalykai arba paminėti tie dalykai, iš kurių matyti, kad EIB tikrai labai aktyviai veikia transporto srityje 40 milijardų eurų suma paminėta, tikrai nemaža pozicija. Ir EFSI, Europos strateginių investicijų fondas, panašu, kad vėluoja. Matome, kiek visko daro Europos investicijų bankas, kiek infrastruktūros projektų remia. Ir tai projektai, kurie buvo parengti 2014 metais, tad gal ne visiems 2016 metais ir finansavimas numatytas, gal tai įvyks vėliau. Tačiau EIB galėtų dar intensyviau uh, investuoti ir į visuomeninių kampanijų informavimą, kad viešuomenė plačiau sužinotų apie tos projektus. Ir toliau dar dėl tvarių transporto rūšių. Vykao Montrele neseniai posėdžiavo ir, ir matome, kad čia kaip tik e, koja kojon žengia investicijos ir nauji projektai, taigi čia Europos bank, investicijų bankas galėtų šitą nuveikti. Yra ir užsiminta apie derinimą įvairių priemonių įvairiose valstybėse narėse. Tačiau daugelį valstybių narių tas dar nėra įmanoma. Būtent taip kombinuoti finansinius išteklius. Tai gal ir ponas Liberatski dėl vadinamojo blending galėtų dar pasisakyti arba tiesiog įtraukti į tekstą tuos aspektus. Ačiū toliau, ponas Dominik Reikiai. Nelabai ką turėčiau pridurti. Manau, kad reiktų mm, dar pagalvoti, apie ką čia turėtume susimastyti. Kalbame apie Europos investicijų banką. Tai yra bankas. Ir tai yra struktūra, kuri susijusi su politinė ES struktūra. E, dėl to labai svarbu, ką daro šis bankas, kaip jis bendradarbiauja su valstybėmis narėmis ir prisideda prie ekonominės veiklos. Ir buvo jau pasakyta, kad banko darbas yra labai Banko veikla yra labai svarbi investicijų srityje, ypač investicijų, kurios keliauja į infrastruktūrą. Kai kalbame apie komisijos uh, struktūras, kurios užsima finansavimu ir Europos investicijų banko, banką, tai tiesioginio tokio ryšio kaip ir nėra. Bet mm, ES turi tokių specialių investicinių priemonių, kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė, bet jos kaip ir mm, nesiejamos su banko veikla, su Europos investicijų banku. O Europos uh, strateginių investicijų fondas yra, komisija, yra e, komisijos struktūra, komisijos e, programa, bet e, strateginių investicijų fondą valdo Europos investicijų banko valdyba. Taigi, matote, kokia yra situacija. ir kalbant apie tą metinę Europos investicijų banko ataskaitą, tai turime turėti galvoje, kad dalis banko veiklos tiesiogiai siejasi su komisijos veikla. Tai yra e, tas investicijų, strateginių investicijų mechanizmas, teikiant garantijas ir tam ataskaitoje reikia skirti rimtą dėmesį, nes tai yra svarbiausia, kai kalbame apie Europos investicijų banko finansinę veiklą. Taigi turime dabar į tą ataskaitą žiūrėti naujai, kaip, nes esame 21 amžiuje. Dėkui, ponė Kilonen. Noriu padėkoti pranešėjui Liberatskijui. E, pateiksiu amen, e, pakeitimų ir pakomentuosiu, apie ką praėjusią savaitę parlamente balsavome e, dėl Paryžiaus klimato susitarimo. Parlamento veiksmai nėra mm, neužtenka parlamento veiksmų klimato kaitai, kaitai kovoti su klimato kaita, dėl to reikalingos finansinės priemonės. Taigi turime užtikrinti, kad būtų finansinių priemonių mažinti išmetimus, pereiti prie mažai m, mm, iškastinio kūro naudojančių technologijų. Transporto sektorius irgi vaidina svarbu vaidmenį. ir tą atspindėsime savo pakeitimuose. Projektai turi būti vertinami naujoviškai, vertinant jų klimato kaitos ir aplinkos sauginį poveikį. Taip pat tikiuosi, kad galėsime pakeisti ir savo mąstymo būdą, ir transporto infrastruktūrų nelaikysime vienintelę priemonę. Turime skatinti naujų transporto metodų, transporto būdų plėtrą manau, kad ne visad investuojame teisingai. Tai manau, kad nuomonės projekte reiktų kalbėti ne tik apie transporto infrastruktūrą, bet ir apie paslaugas ir atitinkamų pakeitimų planuoju šią linkmę pateikti. Dėkoju, toliau Robertas Zylė. Dėkui, pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Dėkoju ponui Liberatskijui už pranešimą. Jame matome praktiškai tai, ką esame nuspėję savo komitete kai kalbame apie Europos investicijų banko veiklą. 50 procentų investicijų nusėdo taip vadinamosiose senosiose ES valstybėse, o rytų Europos valstybės negavo jokio finansavimo nei vienam rimtam projektui. Taigi matome labai didelį geografinį disbalansą, kuris laiku bėgant tik didės jei pasižiūrėtume į tai, kas buvo planuojama, buvo, kalbant apie geografinę koncentraciją, numatyti 45 procentai, bet dabar matome, kad geografiškai visos lėšos nusėda trijose didžiosiuose valstybėse narėse, kalbant apie energetikos sektorių kur 30 procentų buvo planuota infrastruktūriniam projektam. Tai visą tai galėjome numatyti. Dabar labai nėra pusiausviros. Matomas labai didelis disbalansas Bratislavos e, posėdėje viršūnių sustikime buvo nuspręsta Europos strateginių investicijų fondo veiklą pratesti dar dviejam metam, bet nematau, kad tai iš esmės pakeis situaciją. Turime skatinti aplinkai draugiškas transporto rūšis, pažiūrėjau, geležinkelį. Bet kai pasižiūrime, kur keliauja lėšos, tai jos keliauja į tas transporto rūšis, kur galime e, greitai uždirbti kapitalo, greitai uždirbti pelno. Taigi manome, kad pono Liberatskio nuomonėje šias problemas turėtume atskleisti ir siekti, kad būtų keičiamas keičiami politiniai orientyrai, kai kalbame apie ilgalaikius transporto sektoriaus plėtros tikslus. Dabar žodis Europos komisijai. Kad Ponas Trotas yra irgi atvykęs į salę, kaip matau, tai, tai džiugiu, kad jau esate čia ir gal ir negirdėjot visos diskusijos, bet, e, bet gerai, kad nors dabar esate. Thank you, Chairman, and, uh... Dėkui, pirmininkė. Labą dieną, e, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Taip aš diskusijose nedal... negirdėjau diskusijų, tai nelabai galiu sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, bet savo ruoštų noriu pasakyti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė per praėjusius dviejus metus vystėsi labai pozityviai ir praktiškai visos numatytos lėšos yra jau mm, naudojamos. Tai yra 20 milijardų eurų, mm, kurie bus panaudoti e, jau pagal esamus e, konkursus ir bus organizuoti nauji konkursai jeigu atsiras daugiau lėšų, kalbant apie strateginių investicijų e, fondą, tai yra e, aplinkai draugiškos transporto rūšis, ekologinės pusiausvėros užtikrinimas, tarp valstybiniai transporto koridoriai. Ir EFSI iš tiesų mm, finansuoja nemažai projektų, kurie susiję su riedmenimis. Dabar turime 20 projektų už 9 milijardus eurų ir turime už 3,5 milijardo eurų pasiūlytas, e, pasiūlytus projektus lavininkystės sektoriuje. Tai iš viso turime 12,5 milijardų eurų projektų vertės. EFSI planuojama pratesti iki 20 metų ir tikimės, kad ypač didelis dėmesys iš EFSI bus skirtas aplinkosaugai draugiškiam projektam ir uh, įgyvendinant papildomumo principą tarp valstybiniam projektam. Taigi čia situacija vystosi labai palankiai ir jūsų komiteto pranešimas, manau, irgi juda tą pačią linkmę, bet kadangi negirdėjau diskusijų, tai ko gero daugiau ir nekomentuosiu, bet esu pasirengęs, jei ką, atsakyti į klausimus. Aš esu ponas Liberatskis šioje diskusijoje. Jūs negirdėjote šios diskusijos, bet aš trumpai galiu Jums nupasakoti, apie ką buvo kalbėta. Uh, Pagrindinė mintis, kurią išsakė kolegos ir man atrodo, kad iš esmės mes sutarėme dėl to, kas yra svarbiausia, yra tai, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad lėš, lėšos būtų tinkamai derinamos, kad vyktų vadinamasis blending, kad būtų naudomas finansavimas iš vairių šaltinių. Europos investicijų bankas yra bankas ir būtent dėl to ir tuo reikėtų pasinaudoti. Ir žmonės taip pat kalbėjo ir apie geografinę pusiausvyrą tarp senų ir naujų valstybių narių, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Dar vienas svarbus dalykas tai yra aplinkosaugos aspektas. Aš žinau, kad jūs jam skiriate daug dėmesio, bet svarbu yra užtikrinti, kad komisija galėtų užtikrinti, kad įgyvendinami projektai tikrai. Uh, turėtų labai svarbu aplinkosaugos matmenį. Be to labai svarbu yra koordinuoti veiksmus. Kaip Boguslavas ir sakė, papildomumas, lėšų įvairių fondų papildomumas ir jų koordinavimas. Tai yra nepaprastai svarbu. Taigi iš esmės komiteto nariai uh, sutarė dėl pagrindinių šio dokumento minčių. Dar norėjau visgi pasisakyti ir manau visi sutiksime, kad Turime suteikti jam žodį. Taip, aš norėčiau sureaguoti į vieną jūsų pastabą. Tai yra tai, ką jūs pasakėte dėl vadinamojo blending. Ir labai trumpai, pirmininkė, aš tai jau tikrai ne, neminėjau. Komisijos pasiūlymuose taip pat yra numatyta taip pat sukurti vieno milijardo eurų blending priemonę, ir ji bus susijęta su Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Ir bus siekiama užtikrinti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė būtų geriau koordinuojama su Europos strateginių investicijų fondo lėšomis gyvendinamais projektais. Ir taip, kaip jūs ir sak, e, sakote, mes teksimės daugiau dėmesio skirti aplinkosaugos aspektams, geografiniai pusiausvirai, nes mes gyvendinami e, FC, per pirmosius FC metus pastebėjome, kad nėra lengva da, ją užtikrinti ir kai kuriam šalims sunku yra e, gauti lėšas. Ir ta lėšų maišymo priemonė yra skirta tam, kad galima būtų įveikti sunkumus įgyvendinant, e, sunkumus, kurie susidurima, kai gyvendinami yra bankų finansuojami projektai. Ir mes e, tikimės, kad jūs pritarsite mūsų pasiūlymui, nes e, tikimės, kad taip galima bus praplėsti mūsų ir ba, kartu su bankas finansuojamų projektų apripti. Pirmininkė, Dar šiek tiek laiko turime juk. Tai tada užduosiu klausimą komisijai dėl to priemonių derinimo, blending. Viskas labai puikiai skamba, malonu klausytis tiesiog, bet pagalvokim apie principą use it or lose it. Viskas arba nieko. Europos infrastruktūros tinklų kontekste kartais vietos lygmenių nėra galimybių teikti finansavimą ir daugelis projektų tiesiog dėl to žlunga, tai gal komisija gali trumpai drūtai atsakyti į klausimą, jeigu ne dabar, ne, ne čia ir dabar, tai gal kokį kitą kartą, bet visgi tikiuosi mano klausimą suprato, kadangi viltis miršta paskutinį suteikiu žodį, ponulendas. Dėkoju Jums leidus, aš atsakysiu angliškai, jei Jūs neprieštaraujate. Taip, principas panaudok arba prarask yra nu, numatytas Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir reglamente. Ir jei projektai nėra gyvendinami laikantis skirtų lėšų susitarimų, susitarimų pagal kuriuos yra skirti tos lėšos, tuomet komisija gali pradėti procedūrą, kuri padėtų mums e, atgauti e, skirtas lėšas arba projektai yra laikinai sustabdomi. 2014 metais buvo paskelbtas informacinis, paskelbtas e, konkursas, 2015 metais jie buvo atrinkti ir jie turi būti pradėti gyventi 2016 metais ir jų vidutinė trukmė yra vienerių ar dviejų metų. Ir todėl dabar kalbėti apie tai, ar mes pritaksime tą principą panaudok arba prarask lėšas, dar yra per anksti bet mes tikrai įpusėjus projektų gyvendinimo trukmei atliksime jų peržiūrą, ko gero tai bus daroma 2018 metais ir tuomet prireikus mes galėsime susigražinti lėšas, jei projektas nėra tinkamai įgyvendinamas. Jums tikriausiai yra e, žinoma, kad e, mūsų mes gavome labai daug paraiškų dėl projektų, jų skaičius viršijo 3-4 kartus mūsų turimą lėšų portfelį. Ir todėl mes tikrai iš karto, e, iš karto greitai surasime labai daug e, projektų kurie gali sukurti Europoje naudingą pridėtinę vertę ir mes tuomet tas atgautas lėšas ir panaudosime tiems projektams finansuoti. Taigi, Mes turime reglamente mechanizmą, kuris turėtų padėti mums užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami atsižvelgiant laik ir laikantis e, visų susitarimų. Mes atidžiai stebime, kaip projektai yra įgyvendinami, kaip naudojamos yra lėšos ir galvojame apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad jos būtų panaudotos kuo geriau. Ačiū ir tuo jau ir būtų baigtas mūsų šios dienos posėdis. Tik dar noriu pranešti terminą, kiek kada galite teikti pakeitimus. Tai yra spalio 13, atsiprašo pirmininkas, 14 spalio. Balsuosime transporto reikalų komitete lapkričio 10, ekon komitete balsavimas numatytas lapkričio 29, o plenarinėje sesijoje gruodį. Tai dabar jau posėdį. Baigėme šios dienos, toliau tęsime susitikimą tik su koordinatoriais ir maloniai prašau visų, kurie koordinatorių posėdėje nedalyvauja, palikti salę ramiai. Laiko visai dar nemažai turime. Galbūt galėsime susisiekti su panu Ertogu ir paklausti, ar jis neprisijungtų. Ir tuomet patrumpos pertraukėlės pratesime. Panas Voters kalbės pirmasis.